Tie kalbėtojas kalba be mikrofono. Herr Kollege Buda. Kolega Buda, jūsų mikrofonas neveikia. Dragi colegi, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri. Gerbiami kolegos, sezoniniai e, pasienio darbuotojai yra tie žmonės, kurie yra būtini daugelį ekonomikos sektorių. COVID-19 krizės metu e, tų darbuotojų trūkumas reiškia, kad užsidarys daugelis žemės ūkio paslaugų daug kur. Daugelį ES valstybių tie žmonės susidūrė su sunkiomis sąlygomis. Kai kas iš jų net žuvo, mirė. ES reikalingi mechanizmai, kad būtų numatytos būtinos taisyklės susijusios su saugiomis gyvenimo sąlygomis tiem žmonėms, kad jie gautų adekvatų atlyginimą. Gyvenimo sąlygos turi atitikti tam tikras teisinės normas, kurios būtų tos, kurios leidžia žmonėms tinkamomis sąlygomis gyventi. Taip pat žmonės turi būti apsaugoti lygos ar nelaimės atveju. E, taip pat būtina turėti telefono liniją, kuri galėtų būti skirta e, kalbėti daugeliu kalbų, kad tie žmonės galėtų paskambinti ir pranešti apie piknaudžiavimo atvejus jų atžvilgių. Ačiū. Ačiū kolegė Būda. Toliau kolega, kolegė Ferandis. Eh, muchas gracias. La pandemia actual. Dėkoju. Dabartinė pandemija parodė, kad migrantų darbuotojų judėjimas yra probleminis dėl to, kad jie traktuojami kitaip negu tos šalies darbuotojai. O dar turime paminėti kitą kategoriją iš trečiųjų šalių atvykstančių sezoninius darbuotojus, jie dažnai dirba žemės ūkio srityje. Jie prisidė, prisidėjo visos tos krizės kontekste prie mūsų visų aprūpinimo svarbiausiais maisto produktais. Dažnai jie gyvena labai skurdžiomis sąlygomis, kurios kenkia jų sveikatai. Labai svarbu žinoti, ar yra sukčiavimo atveju tų žmonių atžvilgių, ar jais buvo piknaudžiaujama. E, būtinos sankcijos tokiais atvejais. Taip pat svarbu, kad nebūtų dėl tų žmonių kuriamos nesažiningos konkurencinės sąlygos. Yra tokių sukčių, kurie surenka žmonės vienoje šalyje, atveža į kitą be jokios apsaugos ir grinai išnaudojimo tikslais. E, pavyzdžiui, bulgarai ar rumūnai Olandijoje yra to pavyzdys, yra ten tokių pavyzdžių. Būtina užtikrinti ores darbo sąlygas tiem žmonėms ir jie turi turėti galimybę, nepriklausomai iš kurios kilmės šalies bebūtų, gauti pagalbą vietos. Ačiū. Ačiū kolegė Dura Ferrandis, toliau kolega Bruni. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi šios rezoliucijos iniciatyva apsaugoti pasienio darbuotojus ir sezoninius darbuotojus. COVID-19 kontekste e, mes dar labiau tą krizę matome, nors tai nėra mums naujiena. Kai kalbame apie darbuotojų judėjimą, turime nepamiršti, kad tai yra viena svarbiausių ES taisyklių, bet negalima piknaudžiauti tokiomis teisėmis. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už ES taisyklių taikymą savo viduje. Norėčiau pasakyti, kad sezoniniams ir pasienio darbuotojams būtina užtikrinti efektyvę socialinę Mm, apsaugą ir e, reikiamą pagalbą sveikatos problemų atžvilgių. Norėčiau pasakyti, kad darbo inspekcijos turi atlikti savo darbą. Labai greit turi būti peržiūrėta ir, tai, ir vartojimo, taip sakant, perkelta apkomandiruojimų darbuotojų direktyva. Ačiū. Ačiū, kolegė Bruniai. Paprastai tie, kurie vėluoja, žodžio nebegauna, bet dabar kolega at, Rodačiovskij atėjo. Ar... Kur, kur pono Rodačiovskij vieta? Žodis jums, prašom, leidžiam jums pavėluotai kalbėti. Kolegos, aš pritariu e, sprendimo projektui kad e, sezoninių darbuotojų e, sąlygos būtų pagerintos. Visi kaip pripažįstame, kad sezoniniai darbuotojai daugiausia būna iš silpnesnių visuomenės grupių, dažnai iš rytų Europos šalių arba iš trečiųjų šalių. Taip pat yra puikiai žinoma, kad tų darbuotojų e, darbo sutartys yra labai ribotos, jų darbo sąlygos prastos, atlyginimai menki. Todėl mes turėtume užtikrinti, kad tokių žmonių darbo sąlygos būtų pagerintos. Darbdaviai už tai yra atsakingi. Ir būtina pasirūpinti, kad Europos teisės aktų būtų laikomasi ir sezoninių darbuotojų atžvilgių. Daug kas e, mano, kad jeigu e, Stoholmo ar Paryžiaus gyventojai turėtų gyventi tokiamis sąlygomis kaip sezoniniai darbuotojai iš rytų Europos, tai reikalai keistųsi žymiai greičiau. Ačiū kolega Radočiovski, dabar kolega Raila. Pone pirmininkė, kolegos, Vokietijoje atsirado naujas korono žydinys. Ir vėlgi mėsos e, pramonėje. Uh, 100 naujai užsikrėtusių, 700 karantine, viena iš stambiausių mėsos koncernų. Didžioji dalis tų darbuotojų buvo iš Rumunijos ir darbuotojų. Ir ką dabar sako Šiaurės Reino Vestfalijos ministras prezidentas, Krikščionių demokratų partijos atstovas, už naujasis investicijas yra e, atsakingi nevergovišką sąlygą sukeriantis darbdaviai, bet žmonės, kuriami tokias sąlygomis dirba e, savaitgalį aš mačiau, kaip tai vyko, mane įsutino toksai pasisakymas. E, Šiaurės Reino e, Vesthalijoje tų e, žmonių iš Rumunijos ir Bulgarijos atžvilgių santykiai yra ypatingi, mes esame, aišku, tie žmonės yra labai reikalingi, bet mes esame turėję ir nemažai saugumo sąlygų. Ir mes jokių būdų negalime tų žmonių smerkti uh, Aš pats esu dirbęs e, žemės atžvilgių, toliau žemės lygmenių, toliau kolegė Rantke. Šimtas naujų koronaviruso atvejų Guteslai mėsos skerdykloje ir e, krikščionių demokratų ministras prezidentas sako, kad Rumunijos ir Bulgarijos uh, darbuotojai patys atsivežė tą infekciją. Taip mes negalime kalbėti. Mes kalbame apie senovišką ksenofobiją. Mes sakome, kad užsieniečiai atveža lygas. Ir jie patys už tai yra atsakingi. Suvienitoje Europoje atsakomybė netenka gerbiamas e, Šiaurės Reino Vestfalijos ministrė prezidentė rumunams ar bulgarams. Mes turime suprasti, kad tie žmonės uh, E, dirba ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Gerbiamas ministrė prezidentė, nesvarbu kokios tautybės tie darbuotojai, jeigu jie dirba Europoje, jie e, turi būti e, turi dirbti padaromis sąlygomis ir dabar mes turime reikalauti, kad būtų nustatyti žymiai griežtesni standartai, kad tokie atvejai galiausiai nebesikartotų. Ačiū kolegė Rankė, toliau vieną minutę kolegai, kolegijai Agilar. Gracias, prezidente. Quisiera empezar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą pradėti nuo to, jog manau, kad labai svarbus yra sezoninių darbuotojų darbas mums visiems. Ispanijoje tų darbuotojų yra daug. Šimtas tūkstančių darbo vietų liko laisvų, todėl kad sezoniniai darbuotojai negalėjo atvykti. E, kai kurie darbdaviai Ispanijoje susilaukia e, kaltinimų vergvaldiškų darbo sąlygų sudarimų, o būtina turėti pavyzdinę strategiją. Nes tie žmonės reikalingi mums, kad nebūtų tuščios mūsų parduotuvių lentynos, kur perkame maisto produktus. E, labai greit skaitomas tekstas, vertiems labai sunku jį suprasti ir versti. Be abejo, e, Ispanijos žmonės turėtų pareikalauti savo vyriausybės su taisyklių laikytis. Ačiū kolegė Aguilar. Dabar e, viena minutė kolegė Gemara. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi žinome, kad valstybių narių pritaikytos priemonės tam, kad galima būtų pažaboti viruso plitimą, sukėlė da, daugybę problemų sezoniniams ir tarpvalstybiniams darbuotojams. Ja, pirmiausia, tose šalise, kuriuose jie turėjo dirbti. Ir pirmiausia, aš kalbu apie da, E, tai, kad e, šie žmonės e, prarado savo pajamas, nebegalėjo gauti net ir būtiniausių paslaugų. Ir pirmiausia, aš noriu pakalbėti apie da, žemės ūkio darbuotojus, kurie labai dažnai kenčia nuo išnaudojimo. Deja, tokio, tokio išnaudojimo praiškų yra daug Italijos pietuose. Ir e, šie darbuotojai susiduria su didžiulėmis problemomis. Todėl aš norėčiau tikėtis, kad komisija ir valstybės narės užtikrins, kad valstybės narės užtikrintų e, šių darbuotojų teisės, užtikrintų, kad jie nebūtų išnaudojami. Uh, Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai lėšų tam, kad galima būtų atkurti darbo rinką ir atkurti prarastas darbo vietas. Äh, Ačiū kolegė Gema. Toliau vieną minutę kolegai Furlas. Kyrie Prodre, kyrie Pitrupė, to įpatė, kad jis prigumenos. Pone pirmininkė, laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES principų, ar kalbėtume apie sezoninius ar pasienio darbuotojus. E, nepamirškime, kad kalbame apie žmonės pirmiausia, žmonės, kurie turi šeimas, e, apie tuos kitus žmonės, kurie priklausomi nuo to sezoninių darbuotojų uždirbamų pinigų. E, mes turime daryti viską, kad tie žmonės būtų tinkamai apsaugoti. Mūsų vaidmuo čia yra pasiūsti jiems signalą, parodyti, kad suprantame, kokie jų poreikiai, kad stengiamės saugoti juos, jų darbo vietas, kad esame su jais, o ne prieš juos. Ši žinia būtent šiandien ir turi būti išsiųsta iš Europos parlamento tiem žmonėms. Dėkoju. Ačiū kolegė Furlas. Dabar kolega Mangel, vieną minutę. Dėkoju. COVID-19 parodė, kiek daug yra struktūrinių problemų susijusių su sezoniniais darbuotojais. Puiku, kad kreipiamasi e, į darbdavius ES e, ir į pačius darbuotojus. Visi turi laikytis jiems tenkančių taisyklių, saugoti tuos darbuotojus e, Taupimo priemonės paskatino viešųjų paslaugų mažėjimą. Dažnai ES institucijos taip pat veikia neefektyviai. Buvo krizės metu skelbiama, kiek sunkumų atsirado, bet valstybės narės turėtų imtis joms tenkančios atsakomybės užtikrinant darbuotojų judumą. Mes, socialistai, norime daugiau skaidrumo, raginame Europos komisiją ir toliau analizuoti priemonių poveikį, kurių buvo imtasi po sienų uždarimo Būtina, kad darbuotojų fiskalinės e, teisės e, būtų tinkamai apgintos. E, mes taip pat norėtume socialistų frakcijos vardu padėkoti daugeliu nevyriausybinio organizacijų, asociacijų, socialinių partnerių už labai vertingą pagalbą, kurios sulaukė sezoniniai darbuotojai krizės metu. Dėkoju. Merci, monsieur. Pone Bildė, ačiū, pone pirmininkė. COVID-19 epidemija, kaip žinote, e, sutrikdė mūsų kontinento ekonomiką. E, šio bendro marazmo kontekste E, norėčiau imtis ginti mūsų jaunuolius tokioje šalyje, kaip Prancūzija, milijonas bedarbių yra. Mes turime pripažinti, kad mūsų jauni diplomatai susiduria su didžiuliais sunkumais. Daugeliu jų, jų nepavyks surasti darbo vasarai, užsidirbti toliau moks, mokslo metams. Daug tų jaunų diplomantų baigs savo mokslus ir ieškos uh, metų metus darbo jiems rūpimoje srityje, kiek jaunų žmonių svajoja išvykti iš šio žemynų, ieškoti savo geresnės ateities kitur. ES tuo tarpu mums e, sako, kad reikia laikytis e, tos globalizavimo pačių žemiausių standartų taisyklių, prisikviesti komandiruotų darbuotojų, ekonominių migrantų e, ir jie neva bus pirmieji, kurie gaus tas darbo vietas. Europos komisija mums ir toliau kiša tą neprimtiną doktriną. Pagalvokite apie mūsų jaunimą, apie mūsų studentus, jaunus diplomant, diplomantus. Būtent tie žmonės jų kurs ateities istorija Europoje. Ačiū. Ačiū ponė Bildė. Ačiū. Toliau kolegė Andresen. Kolega Andresen. Šešto dešimtmečio žmogus atvažiavęs iš Rumunijos įmi ir e, palūžo. Visi jį pažeidinėjo dėl to, kad jis e, nugriuvo eidamas namo, o kasdien e, iki namų jam reikia 8 kilometrus. Vokietijoje paramos toks žmogus nesusilaukia. Daugiau negu 17 milijonų europiečių dirba kitoje sienos pusėje, kitoje valstybėje. Tvarkymo, valymo, slaugos, e, transporto sektoriuje daugelis jų neturi socialinės apsaugos. Jų likimas e, niekam atrodo nėra įdomus. E, tol, kol Vokietijos uh, skerdykloje COVID žydinys neatsiveria. Vokietija, pirmininkaudama tarybai, turėtų daryti viską, ką gali, kad apgintų visų Europos darbuotojų teisės. Ir Europos komisija turėtų veikti aktyviau, e, gindama darbuotojus. Gerai, kad parlamentas rengia tokią rezoliuciją, kad mes pagaliau žengėme pirmą žingsnį, kad padėtis pagerėtų. Ačiū kolega Andresen, toliau kolegė Ana Zalievska. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. COVID-19 pandemija išryškino tai, apie ką mes kalbėjome jau labai seniai. Ir da, e, situacija gal kiek ir pasikeitė, bet akivaizdu, kad da, e, da, problemas nėra įspręstos. Taigi atėjo laikas e, išgirsti mūsų balsą mes, Europos parlamento nariai, turėtume prisimti mums tenkančią atsakomybę. Ir mes turėtume aktyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, nes būtent valstybės narės prižiūri tas bendrovės, kurios išnaudoja sezoninius ir tarpvalstybinius darbuotojus. Aš manau, kad mes visi turime susitelkti. Ir tikiuosi, kad Vokietija, kai perims pirmininkavimą tarybai į savo pirmininkavimo darbo tvarkę, ypač socialinių reikalų ministrų darbo tvarkę, įrašys visas šias problemas. Ir tikiuosi, kad jie taip pat atvyks pas mus e, ir atsiskaitys. Ir tikiuosi, kad bus atsižvelgta į skaudžias. Ačiū, turiu kolegė Falka. Domnule președinte, dragi colegi. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. 16 metų man buvo, kai išlaikiau egzaminą mokykloje. Šeima tuo met nusprendė man padovanoti dviratį tą progą. Bet tam teko, kad aš, e, dėl to man teko patirbėti padienių darbininku 21 dieną. Dirbau, galvodamas apie tą dviratį, nemastydamas apie savo apsaugą, apie savo sveikatos apsaugą ir panašiai. Šiandien viską žvelgiu kitaip. Žinome, kad ES milijonai pasienio darbuotojų, sezoninių darbuotojų turi turėti užtikrintas teisės Suprantu, kokiomis sunkiomis sąlygomis e, e, tie žmonės dirba, kaip e, gyvenimo sąlygos veikia jų sveikatą. Tų žmonių sąlygos turi gerėti, turi gerėti tie standartai, kuriuos siūlo įdarbinimo įmonės. Noriu padėkoti pranešėjams, pranešėjui, nes jis atsižvelgia E, į mūsų EPP pasiūlytus. E, Ačiū kolega Falka, toliau vieną minutę kolegijai Majorino. Pandemija iš tikrųjų labai skaudžiai paveikė mūsų gyvenimus, bet ne visiems smogė vienodai skaudžiai. Tie žmonės, kurie ir taip jau buvo gamybos sistemos Paribėje patyrė pandemijos padarinius kur kas skaidžiau nei kiti. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie de, de, migrantus, darbuotojus, sezoninius darbuotojus, kurie labai dažnai yra išnaudojami e, kurie dirba e, ilgas e, valandas ir kurie per pandemijos krizę sužinojo, kad ir niekam nerūpia jų sveikata. Labai dažnai tai yra nieko nematomi vergai, kuriai, kurie turi vykdyti savo prižiūrėtojų valią. Jie turi dirbti vis sparčiau, greičiau, daugiau. Ir ES teisės aktuose yra nurodytos tam, tikros, tam tikri standartai ir jie turi būti perkelti į nacionalinius teisynus. Ir da, ta, tie standartai turi užtikrinti deramas apgyve, šių darbuotojų apgyvendinimo sąlygas, jų darbo sąlygas, užtikrinti, kad būtų užtikrintos jų teisės ir kad būtų taip pat užkirstas kelias socialiniam dempingui. Toliau kolega Majorino dėkuoju ir vienai minučiai suteikiu žodį ponui Konte. Čia bisogno di ascoltare. Reikėtų išgirsti e, visus e, tuos pagalbos šauksmus, kuriuos mes girdime iš sezoninių tarp valstybinių darbuotojų. Ir nereikia dar kartą mums teikti, kad reikia įteisinti nelegalią migra migraciją. Jei mes iš tikrųjų norėtume dispręsti darbo jėgos tokos problemą, turėtume pirmiausia suteikti galimybę dirbti tiems žmonėms, kurie prarado darbą per krizę. Ir galbūt galima būtų vesti voucherių sistemą, kuri padėtų mums reglamentuoti nereguliarų gerų darbą ir kartu sumažintų šių darbuotojų e, mokės, e, mokesčių e, naštą. Ir aš pirmiausia kalbu apie sezoninius darbuotojus, paplūdimių darbuotojus, apie slidinėjimo instruktorius ir apie pajūrio turizmo darbuotojus, tokius pavyzdžiui kaip gelbėtojus, da, padavėjus ar viešbučių valytojus. Jie visi turi teisę dirbti tinkamomis darbo sąlygomis. Ir tik tai taip mes galėsime padėti mums visiems išbristi iš šios krizės. Ačiū kolegė Kontė. Dabar vieną minutę kolegai Sagars. Pirmininkė, kolegos, COVID-19 krizė e, rimtas iššūkis ES ir mes ypač pastebėjome, kad mano, pažiūrėjau, gyvenamam regione E, sezoniniai darbuotojai ir pasienio darbuotojai susiduria su ypatingais sunkumais. Mes e, Austrijoje dabar labai džiaugiamės, kad galime pagaliau kirsti kaimininę sienas ir vėl būti mobilus tai yra ypatingos reikšmės mums. Ypač tai mm, pastebima mano regione sveikatos apsaugos sektoriuje ir bendrai globos sektoriuje. Labai svarbu, kad mobiliesiems darbuotojams, vadinamiesiems ir sezoniniams darbuotojams duotume aišku signalą kad e, mes esame dėkingi tiem žmonėms, kad mes juos vertiname, nes yra labai daug žmonių, kurie jaučia rimtą susirūpinimą, kai sienos užsidarė. Kur kitomis savaitėmis būsiu, ar eiti dirbti, ar geriau likti su šeima, bet atsisakyti darbo. Mauriš reikėtų duoti labai aišku signalą tiems žmonėms. Ačiū. Toliau kolegai iš Rumunijos negreskų žodis. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Bendra Europos parlamento rezoliucija yra didžiulis žingsnis pirmin, kad sezoniniams darbuotojams būtų užtikrintos geresnės darbo sąlygos. Tai yra aiškus e, signalas, mes netoleruosime šio laikinės vergystės. Mes socialdemokratai jau patvirtinome, kad e, šiame sektoriuje daug problemų, daug piknaudžiavimo atvejų. Rumunijos atveju pati vyriausybė sudarė pavojingas sąlygas e, sveikatai ir saugumui tų darbuotojų, neįgyventintos ES numatytos taisyklės. Mes ES institucijų nuolatos kalbame apie tai. Daugiau negu 50 tūkstančių žmonių pasirašė mūsų peticiją. ES institucijos gaus tą peticiją, darbuotojai išėjo į gatves, jie kai kurie kreipėsi į teismus, nes žmonės gyvena E, labai blogomis sąlygomis. Kai kurie autobusuose buvo sukišti pasienė, laukdami galimybės kirsti sieną. Žodžiu, jų problemas reikia spręsti. Ačiū. Ačiū kolega Negresku. Toliau vieną minutę kolegai Sardonė. Dėkuoju, pirmininkė. Mes čia kalbame apie sezoninius darbuotojus, kurie susidūrė su didžiulė pandemijos krize ir galime gal atvirai pasakyti. Pagal, žiūrėkime tai, kas vyko Italijoje. De, tūkstančiai nelegalių migrantų pas mus atvyko per e, pandemiją. De, taigi panašu, kad tie e, e, sienų ribojimai nebuvo labai jau tokie veiksmingi. Ir matome, kad tie žmonės atvyko gan patogiomis sąlygomis. Jokio solidarumo iš Europos niekas nenori padėti mums priimti šių žmonių. Ir kągi nusprendė mūsų vyriausybė padaryti? Nusprendė e, įteisinti visus šios asmenys, paaiškinant mums, kad e, šių žmonių mums reikia e, žemės ūkio sektoriuje. Nepaisant to, kad daugybė mūsų bendrapiliečių neturi darbo. Tai tiek, štai taip, kaip mes elgiamės Europoje. Didelė. Ačiū, kolegė Sardonė. Toliau kolegė Liudgen. Liudgen. Prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. COVID krizė parodė, kiek svarbus yra sezoniniai darbuotojai, kad būtų galima užtikrinti maisto poreikius visiems ES piliečiams. Tie žmonės nusipelno mūsų pagarbos, e, mūsų dėkingumo. Todėl mes turime tuos žmonės saugoti, sudaryti sąlygas jiems tinkamai gyventi ir dirbti. Jie yra sudėtinė ir būtina mūsų maisto uh, tiekimo grandinės dalis. Aš manau, kad labai svarbu tiem žmonėms krizės atveju palengvinti gyvenimą. Jie susidūrė su daugybė sunkumų pasienyje. E, reikėtų galbūt numatyti kažkokį darbinį pasą, darbo pasą, kad pasienio kontrolės taptų paprastesnės, kad įmonėms netektų tiek daug administracinių kliūčių, biurokratinių kliūčių įveikti, samdydamos tokius darbuotojus. Galbūt reikėtų steigti tokį penkių žvaigždučių, taip sakant, pasą, kad tie žmonės galėtų e, keliauti, dirbti ten, kur jie turi dirbti, kad būtų rūpinamas įtinkamai jų sveikata. Mes turėtume padirbėti prie tokių konkretesnių siūlymų, tai pagerintų daugelio gyvenimo sąlygas. Ačiū. Danke, Labai ačiū, kolega Liudžin. Toliau. Kolega Lukas Kohut, vieną minutę. Ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė kolegos. Aš šioje salėje jau kalbėjau apie tai, kad reikia apsaugoti pasienio darbuotojų teisės. Šią sesiją balsuosime dėl labai svarbios rezoliucijos dėl tų asmenų teisių - pasienio ir sezoninių darbuotojų teisių. Tarp kitko, aš pats beveik penkerius metus buvau toks darbuotojas. Šiandien žengėme teisingą žingsnį gerą linkmę Dabar reikia konkrečių veiksmų ir ES, ir valstybėse narėse, ir teisėkūrinių, ir neteisėkūrinių. Ir svarbiausia, turime galvoti apie būtiniausius informacijos suteikimą. Per dabartinę krizę tai nebuvo daroma. Kad padėčiau Silezijos mano regiono darbuotojams, aš atidariau savo biure E, pasienio informacijos punktą, nes savivaldybė to nepadarė. Tai yra neteisinga. Visuomenė yra atspari, bet jai reikia geros informacijos. Valstybės administracija turi suteikti tikslę ir teisingą informaciją. Tai yra žmogaus teisė. Ačiū. Kuhut. Ačiū kolega Kuhut. Toliau komisijos vardu komisijos narys Nikolas Šmit. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, Šią popietę diskutavome tokią labai labai svarbią temą, kuri yra net vienas iš ES esmės elementų. Tai yra labai rimti e, dalykai. ES ir laisvas judėjimas yra didžiulis pasiekimas, bet ir didelė atsakomybė. Mes dabartinės krizės akivaizdoje konstatavome, kad e, tame laisvo judėjimo elemente yra neprimtinų dalykų. Yra tokių darbo sąlygų, kurias oriomis pavadinti sunku, e, kad yra gyvenimo ir apgyvendinimo sąlygų, kurios netinkamos. Aš manau, kad ši diskusija padės mums e, efektyviau ir greičiau spręsti visas šias problemas. E, tai nėra tas sprendimas, kurį minėjo kai kas, bandymas panaikinti komandiruotų darbuotojų direktyvą. Ne, nes jeigu ši direktyva, ši direktyva būtų tinkamai taikoma, tokių situacijų, apie kurias kalbėjau šiandien, tokių skandalingų situacijų nebūtų. Ir tai nėra uh, kažkokios problemos sukeltos dėl teisinės situacijos, tai yra te teisės uh, normų netaikymo reikalai. Uh, dažnai tos taisyklės, tos normos taikomos netinkamai arba netaikomos. Ir tai pasakytina visiems Pirmiausia, kalti yra darbdaviai, e, valstybės narės, nes visi turi taikyti ES numatytas taisyklės ir standartus. Jeigu taip bus daroma, jeigu to bus pasiekta, bus pasiekta pažangos ir bus gražintas reikiamas orumas visiems tiem žmonėms, apie kuriuos dabar šią popietę kalbėjome. Ačiū. Ačiū komisijos nariai Šmit. Dabar diskusijos pabaigai ministrė Nikolina Brnač iš tarybos. Dėkuoju gerbėmiai Europos parlamento nariai, baigdama aš norėčiau pakartoti, kad Euro taryba remia sezoninių ir tarpvalstybinių darbuotojų laisvą judėjimą. Tačiau noriu dar kartą pakartoti, kad šie darbuotojai turi būti, už, turi būti užtikrintos ta, saugios jų darbo ir gyvendinimo sąlygos už tai atsakingus valstybės narės. Kartu su Europos parlamentu ir Europos komisija valstybės narės ir toliau turėtų siekti geriausių įmanomų da, COVID-19 krizės sukeltų problemų sprendimo. Dėkoju. Labai ačiū komisijos e, tarybos atstovė Barnė. Suprantame, kad tai jūsų pasisakymas einant šias pareigas Kroatijos pirmininkavimo metu. E, todėl Aš asmeniškai linkiu Jums e, geriausios kloties ir ačiū už dalyvavimą. Tikiuosi, kad susitiksime kada nors ir vėl ačiū. E, ši diskusija baigiama, balsuosime rytoj. E, posėdis dabar iki 18.15 nutraukiamas.